Witam Państwa. Sveiki. Manau, kad e, jeigu toliau lauksim, tai nieko iš to nebus. E, kalbu apie mūsų dalyvavimą, dalyvių skaičių, kaip žinote, mm, kai kurie išvažiuoja į Milaną, dėl to ne visi parlamento nariai gali dalyvauti iki kalo mūsų posėdyje. Turim mm, vieną punktą, keitimasis nuomonėmis su komisijos atstovais apie cukrus rinkos perspektyvas. E, kainos, cukrus kainos sumažėjo ir sektoriaus atstovai baiminasi, kad E, sąjungos kvotų sistemos pabaiga 17 metais sukels perprodukciją ir, ir tai bus rinkos kaina dar labiau sumažės. Komisijos nariai mm, parengė e, svarbiausią naujausią informaciją dėl padėties rinkoje ir dėl cukraus sektoriaus perspektyvų apskritai. Ir dabar suteikiu žodį ponui e, e, Žanui Žakui Šeperlo, kuris yra um, agrikomiteto vadovas ir dabar gerbimas ponė, žodis jums. Merci, monsieur le président. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš siūlyčiau aptarti rinkos situaciją, išanalizuoti situaciją ir kalbėti apie ateitį ir kalbėti, paskui kalbėti apie perspektyvas, kurias numatė ekspertų grupė e, kurią komisija nusprendė sukviesti. Taigi kalbam apie sunkiai metą cukrus sektoriui, aš puikiai suprantu, kodėl jūs norėjote įtraukti šitas diskusijas šios dienos darbo tvarkė. Padėtis pasaulinėje rinkoje ir labai sunki ir tai jau pe, pe, penkti metai iš eilės jau yra pers produkcija, daugiau pagaminama negu vartojama ir ta atsargos, kurios sukauptas, tikrai yra našta rinkai ir labai sumažėjo kaina iki 120 eurų už toną už baltai cukrų. Padėtis Europos, Europos Sąjungoje yra vargu ar geresnė. Derliai, derlius 14 metais buvo didžiulis 9,4 milijonai tonų ir mm, šitie e, skaičiai buvo nenumatyti, nes tai yra klimato sąlygų rezultatas, kurio klimatas buvo labai palankus. Ir jeigu mes kalbėsim apie e, šitą produkciją, apie tas, pagal tas normas, e, numatytas 3,5 milijonai tonų, tai suprantat, kad ūkio subjektai turi ieškoti Mm, būdo, kur dėti 6,4 milijono tonų papildomų, e, kas viršė kvotą. Ir mm, jeigu mes nerasim išeities, tai kiekiai, likę kiekiai bus perkelti mm, ateičiai, ateities metus. Ir būtent tai e, tiesiog slegia rinką kai kalbam apie daug milijonų tonų, 2,5 e, milijonų tonų, kurios e, perkeliam į paskesnį laikotarpį. Taigi šitą, e, tai ir leido sumažinti kainas, bet mm, sumažintas kainos, tai ypač dabar nuo 15 metų balandžio yra 410 eurų už toną. Turiu pastebėti, kad tai yra 200 e, dolerių e, pasaulinėje rinkoje tokia kaina. Ką galim pasakyti, kad runkelio augintojai jau reaguoja į tokią e, į neįprastą padėtį ir jie mažina sodinamus plotus, 15 procentų sumažino, tai yra labai daug, nes jeigu E, kalbėsim apie produkciją, kiek išauginama, tai produkcija turėtų sumažėti 3 milijonais e, tonų ir e, vartojimas, pats vartojimas Europos Sąjungoje yra stabilus, apie 17 milijonų tonų ir paradoksalu yra tai, kad nepaisant ypač didelio derliaus, mums dar reikia importuoti tam, kad e, kompensuotume e, skirtumą tarp 13,1 milijono tonų ir e, svartojimo 16 trupučių milijono tonų. Kainos Europos Sąjungoje ypač žemos ir importas im, tiesiog sunku importuoti ir dėl to atsargos, kurias taikomas Europos Sąjungoje, labai greitai mažėja ir manoma, kad galiausiai mm, atsargos mm, bus e, sieks milijoną mm, tonų. Tai yra pati mažiausia atsarga e, per neseną šio sektoriaus istoriją. Na, esant tokiams sąlygoms, nėra didelės prasmės kalbėti apie privačias apsaugas, priva, atsargas privatų saugojimą. Nėra tokių atsargų, nesaugomas cukrus tokiamis sąlygomis, bet priešingai komisija turi tikslą labai greitai priimti vykdyti eksportą, pirmos dalies eksportą e, ir cukraus e, grupė komitete e, kitą savaitę bus susirinks ir balsuos, aš tikiuosi, dėl pirmos eksporto dalies 6 milijonų su pasetonų. Ir eksportas turėtų vykti į iki e, spalio mėnesio. Kalbant apie ateitį šiame sektoriuje, negalim kalbėti apie ateitį, nematydami pastarojų metų įvykių šitame sektoriuje, ypač e, tai, kas vyko po 2006 metų. Ir 14 metų be pokyčių e, didelių pokyčių cukrus politikoje vyko reforma, didelė reforma šeštais metais ir įtruko nuo šeštų iki dešimtų metų. Iš tikrųjų, ši reforma, norėčiau pabrėžti, visiškai atitinka BŽUP reformo, reformą ir pradėjo komisaras Mikšerį, paskui Fischler ir paskui tęsė Fischerboll. Ir kvotų pabaiga nėra kažkoks izoliuotas mm, atvejis Ir taip, bet taip paliečia visą žemės ūkio gamybą, nes e, e cukraus sektoriui yra, yra paskutinis, kuriam taiko, taikoma šitą logiką. Ir e, cukraus augintojai, cukraus pramonė ir partneriai, jie turės prisitaikyti, jiems reikalingas pristaikymo laikotarpis, e, lyginant su dešimtais metais, kaip ir kalbant apie šitą reformą, labai svarbi reforma, ji buvo vykdoma, kad užtikrintume sektorius pakeitimą ir kad šitas sektorius taptų konkurencingesnis. Tai buvo visiškai būtina, atsižvelginti tai, kad Europos Sąjunga buvo labai atvira, atvirė savo sienas ir cukrus importui iš neturtingų šalių, Afrikos Karibų jūros regiono šalių ir, ir kitų. Ir mes dabar nebeturime galimybės eksportuoti. Mm, mes tiesiog esam spaudžiami iš abiejų pusių ir eksportas ir mažesnis importas ir reikia tai reaguoti, kas ir daroma. Na, aš norėčiau aišku pabrėžti, kad e, buvo didžiulis restruktūrizavimas, nes perėjome 140 cukraus e, gamyklas turėjome prieš reformą, iki sumažinome iki 102 ir plus 4 gamyklas Rumunijoje ir 3 Kroatijoje. Tai didžiulis pajėgumų sumažinimas apie 40 procentų ir akivaizdu, kad cukrus neteko daug darbo vietų, nuo 47 tūkstančių darbo vietų iki 28 darbo vietų, tai yra 20 tūkstančių darbo vietų prarasta. Taigi nereikia pamiršti, kad e, gamybos sektorius yra didžiulis. E, be to, perdirbimas, cukrus gamyba pasinaudojo šituo e, laikotarpiu ir padidino galimybės ir taip pat dvigubėjo nuo 2 milijonų kablelis 4, nuo 2 iki 4 milijonų tonų. Iš tie nauji pajėgumai, rafinavimo pajėgumai, perdirbimo pajėgumai, jie vyko e, tose zonose, kur, e, kurios yra toli nuo augintojų, tai yra tiesiog sąjungos periferijoje. Reikia priminti, kad e, e, kainų sumažinimas nuo 632 iki 404 eurų už toną labai e, sumažino tą tradicinį ryšį tarp pasaulinių kainų ir, ir ES kainų, kuris labai dažnai būdavo kelis kartus didesnis už pasaulinės kainas. Ir tai e, pakenkė Europos rinkai, padarė ją mažiau patrauklę importuotojams, tiksliau eksportuotojams, kurie eksportuoja į Europos Sąjungą. Taigi, aš apibrėžiau, kokios svarbios yra transformacijos nuo pakeitimą nuo 2006 metų ir aš patvirtinu to patvirtino 13 metais. Taigi yra cukraus sektorius, kuris yra konkurencingas. Na, išdysiu pasakyti labai konkurencingas ir gali e, atsispirti iššūkiams e, kurie susijęs su sienom, atviromis sienomis ir tai eksportu į besivystančių šalis, besivystančių šalių ir, ir neturtingų šalių. Na, teisė importuoti buvo išlaikyta kitose e, šalyse ir ne vien tik tai AKR, e, bet e, nuo 2009 metų Europos Sąjunga palaipsniui atvėrė savo rinką per dvišalius, dvišalius susitarimus, jų pagalba su teik, šalimis, teik, cukraus tiekėjomis, kaip, pavyzdžiui, Vidurio Amerikoje, Centrinėje Amerikoje arba e, Pietų Amerikos šalimis, kitomis rinkomis arčiau e, mūsų, kaip pavyzdžiui, Ukraina, Moldavija, Gruzija ir e, kiti e, mainų susitarimai yra rengiami arba yra aptariami ir jie bus galiausiai įgyvendinti ir, ir parengti. Taigi, pasibaigus kuotų galiojimui, ir kaip bus paskesnė deregulacija. Aš čia noriu pabrėžti, kad tai nereiškia, kad išnyks e, komisijos, sumažės komisijos vaidmuo šito, e, šito sektoriaus e, reguliavimą, bet keičiasi tiesiog pagrindas šitos e, naujosios e, organizacijos pagrindas remiasi susitarimais tarp augintojų ir pramonininkų. Ir iš kitos pusės komisija gali aktyviau taikyti priemonės, e, paramos priemonės, jeigu reikia. Pavyzdžiui, privačios atsargos arba išskirtiniais atvejais eksporto e, stabdymas irgi yra gamino, taigi, galimybė, taigi šitas priemonės yra e, tokį saugumo tinklą šitam sektoriui ir po 2016 metų. Ir mes toliau kalbam, analizuojam šitą teisės aktą, kas bus po 2016 metų. Ir mes rengėme projektą, pavyzdžiui, dėl privačių atsargų mm, ateičiai. Ir šioje grupėje, kurie aptarnė šitą projektą, mm, parlamentas yra kviečiamas ir e, atsiųsti savo atstovą. Taigi dabar konkrečiau apie tai, ką komisija daro, rengdamas tam, kad bus po 17 mm, metų ir e, ką parengė atsakingas komisijos narys. Ir šios grupės tikslas visų pirma e, ponai e, Hogar informuoti jie apie priemonės, e, kurių bus imamasi, siekiant užtikrinti, kad bus kaip įmanoma, geresnis ryšys tarp visų suinteresuotų šalių, kad būtų patys mm, geriausi sprendimai priimti. Ir ypač mes e, sieksime nu, pagerinti apie e, situaciją, informaciją apie situaciją rinkoje mm, ir bet mus riboja tai, kad yra visa eilė mm, pramonės įmonių, kur yra tik viena valstybė narėje ir tai trukdo skelbti informaciją, detalį informaciją dėl e, konfidencialumo e, klausimą. Kitas e, per grupės užduotį, uždavinys yra išnagrinėti reglamento nuostatas, tai yra teisės aktų nuostatas, kurios lieka galioti pasibaigus kvotų sistemai. Pavyzdžiui, ar reikia išlaikyti e, kainų stebėjimo sistemą, kokius duomenis reikia perduoti komisijai e, ir tikslas yra turėti skaidrę rinką. Taigi, na, sakykime, mes e, pradedam šitas diskusijas, mes jau pasiekėme tam tikrą mm, sutarimą, e, kad reikia išlaikyti kainų stebėjimų sistemą ir kad e, reikia teikti informaciją apie gamybą ir apie atsargus. Ir taip pat, šitą, mm, taip pat ir kviečiame į šią ekspertų grupę, kad parlamentas atsiųstų savo atstovą. Taigi, po 2017 metų sektoriaus reforma e, bus įgyvendinama ir atnaujinta struktūra, konkurencingesnė struktūra, ji turėtų išreikšti visą potencialą, kuris, e, kurį įgyjo šitas sektorius ir galėtų pasinaudoti naujomis galimybėmis, kurios atsiranda pašalinus eksporto ribojimus nes ne, nebesant kvotų, tai nebebus būtinybės daryti skirtumą, kas, kas e, vykdo kvotas, kas ne, nevykdo kvotų, nebebus tai apribojimų, kurie e, buvo taikomi ateityje, jie tiesiog, jų tiesiog neliks. Ir reikėtų pasinaudoti šią galimybę e, visiems e, šito sektoriaus, cukrų sektoriaus e, dalyviams ir dėl to tai kelia tam tikrą optimizmą, kalbant apie augintojus, cukrinių runkelių augintojus e, ir e, izogliukozės ir cukraus gamintojus, tai perdirbėjus, kurie pastarieji visuomet e, turės galimybę pagaminti nepaisydami nukomotų ir tokia, optim, tokia optimistinė nata aš norėčiau pabaigti savo pasisakymą. Ačiū, mane pirmininkė. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Ir pirmiausia, žodis poniai Bertic. Ačiū, ponė Sirminkė. Gerbėjai Žemės ūkio komiteto nariai. I zbog uh, industrije šećera u Hrvatskoj. Kao što je predsjednik komisije rekao, cijene šećera su na rekordno niskim Kroatijoje yra daug cukraus gamintojų. Dabar komisijos atstovas sakė, kad cukraus kainos yra rekordiškai žemos. Dabar yra kaina 419 eurų už toną. Tokius naujausius duomenis turiu. Sumažėjo kaina 44 procentais. Neįmanoma to išlaikyti visoje Europoje. Kai kuriems gamintojams tikrai tai yra labai nepalanku. Mes dabar mokame 12 eurų mokestį už toną ir ekonominės krizės laikais e, galima panaudoti tas lėšas. Tačiau tie pinigai nenueis į cukraus sektorių. O cukraus kvotų panaikinimas dar labiau pablogins informaciją, situaciją. Tai aš norėčiau paklausti, ar komisija ketina panaikinti tuos mokesčius Ar 2016-2017 metais tos surinktos lėšos bus nukryptos į cukraus sektorių, kad būtų pagelbėta ir ūkininkams, ir gamintojams? Ačiū. Panas Marty. Monsieur le Président. Pone pirmininkė, ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už tai, kad jūs ėmėtės šios iniciatyvos ir traukite šį klausimą į e, tai jūsų komiteto darbo tvarkę. Aš matau, kad labai svarbu yra mums gauti mums reikalingą informaciją iš Europos komisijos apie cukraus rinkos padėtį šiuo metu. Aš labai dėmi klausiausi jūsų pasisakymo, labai e, daug informacijos buvo pateikta Ir kiek aš suprantu, jūs kalbėjote daugiau apie cukrinių runkelių, iš cukrinių runkelių auginamą cukrų. Ir aš norėčiau Jums priminti, kad Europos Sąjunga taip pat gamina labai daug ir cukrinių, cukrus iš cukrinių nendrių. Ir todėl aš turiu kelis klausimus konkrečius klausimus, kuriuos norėčiau Jums užduoti. Jūs, turite, jūs numatė sudaryti ekspertų grupę ir ar ta ekspertų grupė nagrinės cukrus gamybą iš cukrinių neandrių ir kokios bus tokios gamybos perspektyvos po 2017 metų. Mums visiems reikia suprasti, su kokia problema mes susidurėme. Norėčiau Jums tiesiog priminti kelius skaičius. Cukros gamyba iš cukrinių nendrių sudaro Tai labai, labai nedaug viso Europoje gaminamo e, cukraus. Tai yra 3 procentai visos cukraus gamybos Europos Sąjungoje. ir ES gamina 66 procentus viso cukraus iš cukrinių runkelių pasaulyje. O cukrus iš cukrinių nendrių sudaro tik tai 0,03 procento visos pasaulinės cukraus gamybos iš, cukraus iš cukrinių neandrių. Ir kaip galigi atsitikti taip, kad dėl, dėl tokio nedidelio skaičiaus mes galime, gali kilti grėsmė, kad bus destabilizuotos rinkos. Nes būtent remdamiesi tokiais e, skaičiais jūs pradėjote reformą 2005 metais. Reikia tiesiog atsižvelgti į dabartinę situaciją ir galvoti, ką galima būtų daryti ateityje. Nereikia uh, gvildenti to, kas įvyko praeityje. Mes žinome, kad mes galime gaminti labai specifinį cukrų. Ir tas cukrus galėtų konkuruoti su cukrumi, kurį gamina kitos šalis. Tos šalis sudarė susitarimus su ES, prekybos sustrimus ES. Ir e, jums leidus, aš norėčiau pateikti jums kelis skaičius. 250 tūkstančių tonų. Tai tiek gaminama specifinio cukraus Europoje ir tas e, tos ypatingas cukrus, e, tai sudaro pusantro procento visos pasaulinės gamybos tų specifinių e, cukrų. Visas kitas cukra, tokio, tokio, tokio pobūdžio cukrus gaminamas AKR e valstybėse ir kitose šalise. Ir mes matome, kad ES toliau pasirašinėja laisvos prekybos susitarimus Kai, kurios, kai kurie susitarimai jau pasirašyti, kai kurios sutartys yra e, šiuo metu rengiamos ir tose šalise cukros gamybos kaštai yra labai labai nedideli ir todėl mums yra labai sunku konkuruoti su, sąžininkai konkuruoti su cukros gamintojais tose šalise. Ir tai yra tikra problema, kai kalbame apie cukros gamybą iš cukrinių nendrių. Ir ypač opita problema yra mūsų santykiuose su uh, salomis ir periferinėmis šalimis. Atokiausios regionuose esančiomis šalimis. Aš manau, kad ateityje, rengiant laisvasis prekybos susitarimus, pažiūrėjau, su Vietnamu, su Tailandu, uh, su Indija ir su kitomis šalimis gal nereikėtų įtraukti cukraus į e, tuos susitarimus. Ir e, aš galvoju apie tai, kad gal mes galėtume taikyti bendro pobūdžio išimti šiuose e, susitarimuose. Gal jūs galėtumėt išsiaiškinti su ekspertais kai kurios klausimus. Pavyzdžiui, kodėl mūsų priekybos susitarimuose nėra e, nuostatų skirtų e, ypatingoms cukraus rušims. Ir aš manau, kad apie tai galima būtų pagalvoti. Ir dar vienas dalykas, apie kurį reikia pasvarstyti, tai būtų e, toks principas. Tai, kad koncesijos numatytos ypatingam cukrui turėtų būti numatytos. Galima būtų, pavyzdžiui, kad galima būtų numatyti tam tikras ribas tose susitarimuose, tam, kad galima būtų ir toliau gaminti cukrų iš cukrinių nendrių tose regionuose, kuriuos ES jau seniai daug investuoja tam, kad būtų įgyta tinkama tam įranga 30 tūkstančių žmonių tiesiogiai priklauso nuo cukraus gamybos iš cukrinių nendrių. Ir šiuo metu tie žmonės nėra tikri dėl savo ateities. Ir paskutinis dalykas. Rafinuotas e, cukrus. Po to, kai bus panaikintos kvotos, agri komitetas ir gal Europos komisija pagalvos apie priemonės, kurios galėtų atitikti gal, dabartinę situaciją, atsižvelgiant į cukraus reformą ir į tai, kai ta, kaip ta reforma gali paveikti realią padėtį cukraus gamyboje. Prašyčiau, kad nepasisakytumėte ilgiau negu komisijos atstovas, nes jau kils problemų. Ponas Bentar. Aš pasistengsiu labai trumpai, ponė pirmininkė. Reikia pasakyti, kad mes taip retai kalbame apie cukrus gamybą iš cukrinių nendrių e, šiuose institucijose. kad net keista, taip, tas cukrus gaminamas yra tik tai nedideliuose regionuose, bet gal vis tiek apie tai reikėtų kalbėti kars nuo karto. O dabar norėčiau išsakyti savo nuomonę. Kai Europos parlamentas dėrėjosi dėl bendrosios žemės ūkio reformas, mes supratome, kad Europos komisija ir taryba norėjo atsisakyti bendrojo rinkos organizavimo, tai yra tos sistemos, kuri uh, egzistavo nuo 1997 metų. Jau buvo minėti skaičiai. Ir mes dar turime kvotas, tačiau jo žmoniško žmonės pradėjo gyventi, liktai tų kvotų nebeliktų. 4 milijonai tonų cukraus yra pagaminta 2014 metais. Ir mes turime dar šaknių susitarimų. Ir mes gaminame Europoje ir rafinuotą, perdirbtą ir uh, uh, rūdą cukrų. Ir čia aš norėčiau paklausyti, kiek uh, padėtį takojo sudaryti susitarimai. Toliau, dary, e, dėrybos dėl uh, susitarimai, kurie buvo sudaryti, e, kol dar yra kvotos. Man atrodo, aš norėčiau paklausti, ar tikrai buvo laikomasi 101 straipsnio. Kaip galima būtų uh, įrašyti, ar jūs atsižvelgėte į tai, kokia bus situacija bus po to, kai bus panaikintos kvotos? Ir kaip jūs e, užtikrinsite, kad visi mūsų partneriai laiky, laikysis numatytų normų ir numatytų susitarimų. Ir gal čia reikėtų suprasti, kad kartai žmonės, kurie e, primės sprendimus, ne visuomet e, gal ir supranta, da, kaip veikia žemės ūkio, žemės ūkis. nes mes matėme, kad dėl konkurencijos, e, pavyzdžiui, dėl kai kurių nuostatų vyko labai aršios diskusijos nesiniai. E, este clar că industria zahărului în acest moment. Panas Rebeka. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, cukraus rinkoje daug kas keičiasi. Mes dėkojame komisijai už jos labai išsamų e, pristatymą, išsamę informaciją. Ir ar jūs kalbėjote apie tai, kad uždaromos yra, uždaromi yra cukraus fabrikai ir šiame sektoriuje dirba 80 tūkstančių žmonių ir Europos Sąjungoje buvo uždaryta pastaruoju metu 80 fabrikų ir e, dėl to darbą pradarado 20 tūkstančių žmonių. Po 2017 metų ES cukraus rinka bus labiausia liberalizuota pasaulyje. Brazilijoje, Tailandė ir kitose šalyse cukraus sektorius yra remiamas valstybės. Kaipgi mes galėtume apsaugoti cukraus gamintojus Europoje ką Europos komisija gali pasiūlyti šiuo klausimu. Per dviejus metus šis sektorius sumokėjo e, mokesčių į ES biudžetą, kurio bendra suma sudaro 320 milijonų eurų. Ir Ir sausio mėnesį vykusioje taryboje jau buvo bandoma apsaugoti cukraus gamintus, buvo kalbama apie krizę. Ir aš norėčiau išgirsti jūsų pasiūlymus, kuriuos jūs ketinite aptarti kitame ekspertų grupės posėdėje. Aš galėčiau jūs pateikti du pasiūlymus, apie ką galima būtų pakalbėti. Ir manau, kad tos pasiūlymus galima būtų apturti e, e, su ekspertais e, Žemės ūkio grupėje taryboje, nebūtinai tik tai su ministerijų atstovais. Nes uh, nes ekspertai gali, gal ir norės susitikti su sektoriaus atstovais ir e, gal jie ir norės įsiklausyti jų nuomonę. Ir aš manau, kad reikia įsiklausyti į suinteresuotų šalių nuomonę. Ir paskutinė pastaba. Jei situacija nesikeis, tuomet mes turėsime Rumunijoje uždaryti keturis paskutinius likusius cukraus fabrikus ir tuomet turėsime importuoti cukrų, nors jį galima gaminti mūsų šalyje e, labai palankiomis sąlygomis. Taigi, kaip galima būtų išsaugoti darbo vietas šiame sektoriuje? Nes kaip taip gali būti, kad mes uždarome fabrikus, prarandame darbo vietas šiame sektor, e, cukraus sektorėje ir nuolatos, o kartu ir nuolatos kalbam apie tai, kad mums reikia kurti naujas darbo vietas Europos Sąjungoje. Na, dėkuoju, o dabar ponas Gniu. Chairman, you haven't called my name, but... Pirmininkė, jūs e, manęs neįvardėte, bet sekretariatas į mane dūrė pirštų, tai ar galiu kalbėti? sakiau ponas e, Danis Agnių. Aš esu cukrinių runkelių augintojas Junktinėje karalystėje, bet ne vieną apie tai noriu kalbėti. Dabar e, visi jungtinių, e, Junktinės karalystės augintojai laukia tolesnių nuostatų, bet tas kvotų naikinimas ir kainų žemėjimas e, yra labai blogas reiškinys. Mes tikimės, kad liksime su kaina, kuri vis dar atneš pelną, bet tikrai nėra daug kur aukti. Problema ta, kad ir kitų prekių kaina yra žema, tai nėra taip lengva pakeisti veiklą. Tas kvotų panaikinimas e, yra labai prastu laiku daromas. Bet, aišku, augintojai turės atitinkamai reaguoti, kadangi yra tam tikras monopolis. Komisijos atstovas paminėjo du dalykus. Jis sakė, kad yra 2,5 milijonai tonų perteklius, bet tuomet sakė, kad nėra cukraus perteklius, kurį galima būtų išsaugoti. Tada jisai pasakė, kad tokie duomenys yra visai nelogiški ir aš jam pritariu, tai gal galėtų komisijos atstovas paaiškinti, arba perteklius yra, arba nėra, gal čia vertimo kažkokia klaida įsivėlė. Dar norėčiau paklausti, ar yra Suomijos atstovų. Taip ir nemaniau. Būtent ši šalis galėjo gauti subsidijas už restruktūrizavimą, už savo cukraus industrijos panaikinimą. Aš žinau, kad bus tikrai problemų dėl tų žemų kainų. Tai gal komisijos atstovas turi kokios informacijos apie Suomiją, aš neįsivaizduoju, kaip Suomija gali toliau vykdyti savo veiklą. Jūs minėjote 2017 metus ir laikotarpį po to. Būtent tais metais e, panaikinamos kvotos. E, jei Jei galima bus pasitelkti ateities sandorius, tai tada gerai, jei bus MIFID taisyklės. Mums tų taisyklių dabar labai reikia ir tų sandorių. Aš nenoriu barti komisijos. Nepatinka daugam, kai komisija sudaro naujas taisyklės, bet tai yra būtina. E, pavyzdžiui, pieno kainų stebėsenų, stebėsenos e, paslauga tikrai yra reikalinga tokia komisijos veikla tam, kad mes žinotume, kokia yra situacija, jeigu galų galę mes mokame komisijai. Aš dar norėčiau paminėti mielės. Mėlių augintojai kreipėsi, gamintojai kreipėsi į mane ir sakė, kad po 2017 norėtų, kad rinka būtų labai skaidri, norėtų, jog būtų įvertintos dvi skirtingos cukraus rinkos, o ne viena. Visų pirma, tai yra tas cukrus, kuris tiesiogiai vartojamas maiste, o kitas panaudojamas kitiems produktams gaminti. Jūs minėjote kainų stebėsenos institutą, tai Būtent e, tokia mano reakcija jūsų pastabas. Dabar dėl cukranendrių. Jungtinėje karalystėje mes visuomet importuodavome labai daug cukranendrių e, cukrus, nes turėjome tokį įsipareigojimą pagal tarptautinę sutartį. Visgi dabar e, ta situacija labai neaiški. Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje ta cukranendrių sistema reiškia, kad e, cukranendrių perdirbėjų situacija labai nepalankė. Nemanau, kad tos problemos išspręstos. E, galiausiai sveikatos klausimas. Aš nemanau, kad vykdoma e, kažkokia kampanija prieš cukrų, nesakoma, kad jis nesveikas. Tarsi atsiprašau, sakoma, kad cukrus nesveikas, bet po to buvo kalbama apie tai, kad reikia valgyti daugiau šokolado. Laikraštė apie tai buvo rašoma. Uh, Tai man būtų įdomu, kaip komisija vertina sveikatos klausimus, kas yra naudinga, kas tinksminga. Ačiū. Merci. Le principal problème pour... Dėkuoju, mm, aš suprantu, kad pagrindinė problema yra nu, kvotų panikinimas cukraus zagliukozė 17 metais bus paveikta e, konkurencija ir bus mažintos, sumažės kainos. Na, aš tikiuosi, kad bus spręsti konkurencija tarp valstybių narių, e, kurios mm, augina cukrinius runkelius ir bus keisis pasaulinės kainos ir konkurencija bus um, TTP, tai, tai ir su amerikiečiais, manau, kad tai labai svarbu mūsų gamintojams. Mūsų e, prancūzijos sektorius priklauso nuo, nuo sprendimų priimtų Brazilijoje, Junktinėse valstijose ir Prancūzija yra vienintelė valstybė Europos Sąjungoje, kuri gamina cukrašvendrę cukrų. Ir tai yra labai svarbus, ypač trims departamentams - Regionas Martinikė Gvadelupė kur vyksta pagrindinė gamyba, nors tai nedidelis kiekiai pasauliniu mastu, bet vis dėlto reikia juos saugoti. Taip pat manau, kad reikia, kad ES apribotų, e, apribotų savo e, koncesiją savo dėrybose, kad nebūtų iškaipyta rinka. Ir e, aš ginu Prancūzijos žemdirbų interesus, aš manau, kad Prancūzija turėtų siekti diversifikacijos savo gamybos ir taip pat dėti tyrimus e, chemijos srityje. Ir Prancūzijoje jų daug yra padaryta ir daug investuota šitą sritį. Ačiū. Pan posel Jar. Panas Jar. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben ja seinerzeit äh, die Zuckermarktordnung. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kai buvo pratestas cukraus rinkos organizavimas, tuomet verslas galėjo tapti konkurencingesnis. Dabar komisija jau praneša geras naujienas, ją teisingai supratau. Komisijos atstovas sakė, kad cukraus sektorius tapo konkurencingas. Galbūt tikrai yra tikima ta sektoriaus stiprybė. Nes Aš manau vis dėlto, kad yra pavojus, jog atsiras dar mažesnių kainų rinkoje. Pavyzdžiui, Brazilija tikrai ruošiasi laikotarpiai po 2017 metų ir jų siūloma žemos kainos cukrus tikrai veiks ES rinką. Ta konkurencija bus nepaprastai stipri. Taip, jūs dabar sakote, kad ES sektorius yra konkurencingas, bet reikėtų tai pagrysti skaičiais, ar mes tikrai galime konkuruoti tarptautinėje rinkoje. Aš nemanau. Ačiū. <clears throat> Gerbimieji, daugiau niekas žodžio neprašė. Gerbimieji, dalis iš mūsų prisimena diskusijas apie cukrus rinkos reformą. Manau, kad būtų įdomu, jeigu grįžtum prie tos medžiagos. Bet ar mes, jeigu mes nepamintum, prisimename, tai e, gamintojai valstybės narėse prisimena, jie kelia, kelia mums tas pačius klausimus. Kaip, kalbant apie laiko perspektyvą, šiandien, šiandien mes e, padarėme klaidų reformoje. Ir šis mm, dialogas vyksta kasdien mūsų likimo apygardose. Na, dabar aš prašyčiau komisijos atstovą atsakyti į klausimus ir atsakyti pastabas, prašome. Merci, monsieur le président. Slam. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man tai yra galimybė patikslinti galbūt vieną kitą dalyką. Visų pirma, dabartinė padėtis, e, kuri nebuvo numatyta ir kurios rezultatas rezultatas yra tai, kad yra sukaupta cukrų, cukraus um, virškotų, kuris, perkel, kuris bus perkeltas į kitus metus, kainų sumažinimas, dėl ko jos pasiekė žemiausią istorinių veikų lygį per, per visą istoriją. Nepamirškim, kad prieš, prieš, prieš metai ir dar užpernį, užpernį buvo puikus metai, puikus derliai. Ir cukrus kaina buvo 600 700 eurų už toną. Ir taip yra, žemės ūkija gali būti keli geri metai, o paskui blogi metai, ir paskui vėl geresni metai, ir taip toliau. Tai žemės ūkija yra taip, visai, visai, kalbant apie visus produktus, taigi aš kvieščiau m, nepanirti į pesimizmą, nes yra blogi metai, kurie yra po trijų e, gerų metų. Žinoma, mums sunku reaguoti į dabartinę situaciją, kadangi priemonės, kurias turime, na, neleidžia reaguoti kai kuriais būdais, pavyzdžiui, privačios e, atsargos saugo, sąlygos, kurios yra numatytas e, reglamentuose, to nenumato ir mes negalim nieko padaryti. Apriboti importą, pavyzdžiui, na, bet tai yra kaina rinkoje, ES rinkoje, kuri tiesiog skatina neimportuoti. Ir kaip sakė ponas Dantan, mūsų importas yra daug mažesnis negu praeitais metais ir dar ankstesniais metais. Pavyzdžiui, dėl iš pačių neturtingiausių AKR šalių sumažėjo 200 tūkstančių tonų. Dar e, ne, nepasibaigė, bet e, mažiau 200 tūkstančių tonų. Tai daug. Ir kvotas XL, e, kvotas tai yra nulis buvo 650 tūkstančių tonų. Ne 650 tūkstančių, kurios nepateko į Europos Sąjungą, e, nebuvo importuotos. Taigi tikrai yra didelis sumažėjimai, didelis sumažinimai, importas sumažėjęs ir tai yra logiška, nes e, kainos nėra kompensacinės ir dėl to importas nevyksta. Ir čia buvo cituojama gamybos kaštai buvo minimi, bet e, e, pinigai eina į ES biudžetą ir jau dabar yra poveikis, mes negalime e, sakyti, kad čia kalbam apie kažkokį rezervą, kuriuo galim pasinaudoti, bet ne, jeigu mes skirsime resursus ir lėšas cukraus sektoriui, tai reikia juos e, atimti atitinkamai iš kitų sektorių. Ir dar kartą, mes neturim teisinio pagrindo e, imtis tokių pokyčių. Aš taip pat e, išgirdau pasisakant už tai, kad būtų e, gaminama daugiau atokiose teritorijose. Ir ta situacija, kuri buvo priminta, yra pažįstama e, komisijos tarnyboms ir mes e, klausome labai atčiai. Tai gamyba, tai yra nišinė gamyba ir ji atsispindi dvišalėse dėrybose ir mūsų. Mes mm, tai įtraukiam darybas, kai dėl taip pat labai svarbus aspekto, nes tai atsispindi bendroje rinkos organizacijoje sąrangoje po 13 metų, tai yra bendras organizavimas ir taip pat tam tikrų gamybos ryčių sustiprinimas, ne cukrų, bet kalba apie kitus dalykus, kitus produktus, e, siekimas sustiprinti gamintojų poziciją, bet iš kitos pusės yra aišku, kad kalbama apie žemės, žemdirbių teisės, sukininkų teisės ir apie kalbam apie žemės sukai statymus ir jeigu e, reikia juos aiškinti, tai juos reikia aiškinti, juos tai daryti turi komisija ir komisijos žemės ūkio tarnybos. Ir aišku, galiausiai teisingumo teismas aiškina e, pačius tekstus, bet tačiau pirmam, pirmojų atveju tai mes kalbam apie e, žemės ūkiams e, įstatymų nuostato aiškinimą ir tai daro komisijos tarnybos. Aš žinau taip pat ir apie konkurenciją, konkurencijos taisyklės, jos taikomas visur ir visada. Ir iš kitos pusės galbūt būtų teisėta aiškintis, kaip yra taikomas konkrečios e, teisės aktų nuostatos. Apskritai, dėl dvišalių susitarimų pažiūrėjau, TATIP arba kitos, kiti sustarimai, tai manome, kad cukraus sektorius yra jautrus sektorius ir kad šio požiūriu reikia stangoti šitą jautrų sektorių ir ypač kalbant apie dėrybas su šalimis, kurios turi labai e, išvystytą apsaugos e, saugojimo politiką arba cukrus sektorius vystymo politiką, tai aišku yra e, vykdom, duodam teigiamas išmokos, yra finansuojamas, bet tai turėtų būti aišku ir atspind, tai turi atsispindėta diskusijose tai yra dėrybose. Na, aš nežinau, na, negaliu pasakyti, kad kai kurios šalis labai e, saugo savo cukraus sektorių, pavyzdžiui, buvo paminėta Indija, bet čia e, tas sektorius sektorius e, yra katastrofiškas, ten skrašmendė augintojai jiems, jiems nemokama, yra milijardai e, rūpijų, turi, kurios turi būti išmokėtos šitiems augintojams. Ir dėl to aš, na, nemanau, kad jie tikrai plės e, gamybą, plės auginimą, jeigu jiems nesumokama už tai. Taigi šitos šalis turi savo problemų ir galbūt tai jie skatina išvystyti tokią politiką, kuri yra netokia, kokią mes pasirinkome. Ir nėra, aišku, tokia, kuri atitinka PPO e, politiką, bet šitos e, politikos poveikis nėra didelis, nes yra tokios problemos, kurios e, nesugelia tokių svarbių rezultatų. konkurencingumas cukros sektoriuje, Europos sąjungoje remiasi trim sudėtingom daly, dalim. Pirmiausia, tai e, runkelių augintojai, tai yra veiksmingumas ir aišku, e, runkeliai yra vis e, geresni, iš jų galim gaminti didesnį kiekį cukraus, iš tam tikro mm, žemės ploto, iš apsodintų plotų, taigi čia žinome e, ir augintojai tos dalykus puikiai žino, taip pat dėl mm, pramonės sektorius, tai e, investicijos padėjo padidinti gamybą laikas, per kurį e, iš runkelių pagaminamas cukrus iš e, ilgėja, na, galbūt palgėjo kalendorinių mėnesių, bet e, tas laikotarpis, per, kiek, per kurį laiko vyksta gamyba, vėlgi tai tą patį galim pasakyti ir apie perdirbėjus, rafinuotojus, ir nu, tai investuoja į naujus pajėgumus, nauji pajėgumai yra modernus, veiksmingi ir jie yra e, išsidėsti Europos Sąjungos periferijoje, kur nėra galbūt runkelių ginama, bet e, tam yra tinkamas ekonominis pagrindimas ir tai leidžia investuoti ir išlaikyti konkurenciją. Buvo paminėta Brazilija. Na, bet ką dar galim padaryti tam Brazilija? Jos e, valiuta e, nuvertėja nuolat ir tai vyksta jau e, keli metai, porą metų. Ir aš minėjau, kad trečioji konkurencingumo sąlyga pagrindas tai remiasi ir euro verte, o dabartinė vertė ir tai yra konkurencingumo e, dalis, tai sustiprina cukrus sektorius konkurencingumą. Na, procentinių e, lygių mes tikrai padidinome cukrus eksportą. Tai ir tai padeda užtikrinti mm, kvotų sistemos veikimą. Visą tai rodo, kad tikrai mūsų sektorius yra konkurencingas, konkurencingumas tikrai didėja ir aš esu įsitikinęs, kad e, gamyba nesustos ir kalbant apie e, rūkelių auginimą, tai, tai nesustos. Yra vykdomi tyrimai, investuojama į šitas e, sritis ir mm, vėlgi ir pramonininkai tęsia savo darbą, jie investuoja, jie domisi, vykdo tyrimus ir mm, tai sukelia tikrai svarbius reikšmingus rezultatus. Nemanau, kad jis sustos. Ir galiausiai paskutinis elementas, kas yra nepalankus, e, aš minėjau produktai ir tai bioetanolis. Bioetanolis, na, jo kaina yra žema, kaip žinome, taigi tai nėra palanku, nėra noro jį naudoti ir bioetanolis yra priklausomas nuo e, reguliavimo, nuo to, kaip šitas e, produktas bus trauktas į kūro rūšių naudojimą ir kol kas tai situacija yra gana neigiama šitą sektoriuje. Taigi, ponė pirmininkė, baigdamas noriu pasakyti, kad nepamirškime, kad šie metai yra sunkus, tačiau prieš juos buvo labai geri metai ir e, ūkininkų darbas ir jų pastangos, su pramonininkų pastangos mums leidžia užimti puikią padėtį ir aš taip pat galiu pasakyti, kad ir rafinavimas, rafinavimo pramonė e, išliks ir be, be, be kumotų, kai bus panaikintos kumotos, Taigi tai yra tikrai veiksmingas, gerai veikiantis sektorius ir apskritai sektorius, mano nuomonė, m, mm, gali pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias atveria e, pasaulinė rinka tiek dabar, arba bent jau nuo 17 metų. Dėkoju. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. E, baigėme svarstyti šitą darbo tvarkės punktą. Ir iš tikrųjų tai, na, nežinau. E, po šios dienos pokalbį, nežinau, ar mes čia kažkiek keisim nuomonę, bet na, mes tikėkime vis dėlto, kad bus geriau. O dabar pereiname prie 16 darbo turkės punkto. Ir e, jį perkelime į Liepos posėdį. Taip pat norėjau pasakyti, kad vyko komiteto koordinatorių rekom, posėdis ir rekomendacijas gavote ir turite jas popierinę formą, jeigu taip galim pasakyti, ir internetu, jeigu niekas neturi pastabų, tai čia buvo kalbama apie įvairius klausimus. Ir prieš pabaigą aš norėčiau paskelbti dėl komisijos pasiūlymo dėl dviejų teisės aktų direktyva dėl didžiausia 7662, e, dėl alibas ir jie yra pakeista e, direktyva 320-2006 e, ir koordinatoriai priėmė sprendimą, kad direktyvas būtų priimtas be pakeitimų pagal supaprastintą procedūrą ir šiandien buvo parengtas e, pasiūlymas. Tai yra labai techninio pabudžio dokumentas ir e, apie jį kalbėsim kitame agrė posėdėje Liepos mėnesį. mėnesį. Liepos mėnesį, tai jau bus prieš atostogas, 15-16 Liepos kitas posėdis. Ar kas nors turėtų pastabų? Jeigu ne, tuomet posėdį baigiu. Dėkuoju, kad išlankate iki galo. Posėdis baigtas. Thank you.